Rytoj po balsavimo mes galėsime pasakyti, kad pranešimas tikrai buvo objektyvus ir atspindėjo tikrą situaciją regione. Ačiū kolegai Porembai. Rytoj balsuosime 11.30 dėl abiejų pranešimų. Toliau bus vienos minutės kalbos. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegijai Zaborskai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien vakare daug kalbėjome apie žmogaus teisės ir šiame kontekste norėčiau iškelti kelis punktus. 2012 m. balandžio mėnesį mm, kalbėsime apie žmogaus teisės pasaulyje, jų apsaugą visame pasaulyje. Ir Iš esmės e, šis pranešimas e, apie žmogų teisų apsaugą pasaulyje buvo parengtas studentų 2010 metais, o tik 2011 metais sekretariatas jį išsiuntinėjo mums. 2012 metais Lukašenkos režimas nuo 2010 metų dar pasidarė baisesnis. Ir Aš e, norėčiau paraginti, kad e, pasaulio ledo ritulio čempionatas e, nevyktų Baltarusijoje, nes Lukašenka gali pasinaudoti šiuo čempionatu, parodydamas, kad Baltarusija yra demokratiška. Kolega Mirski netėjo. Todėl kolega Bilbao Barandika. Jums tikiamas žodis. Think. Dėkoju. 26 balandžio sukanka 75 metai, kaip Garnika buvo subombarduota per Ispanijos karą, buvo išbandyta e, tam, e, tas naujas ginklas Franko e, kėsinosi į Baskų vienybę šiandieną. Tai yra pažymėta Picasso paveikslė, kuris turi būti eksponuojamas Baskų krašte. Šiandieną Ispanijoje dešinieji revizinius, tai istorikai tokią realybę neigia. Tik teismai bando uh, aiškintis, kokia tai iš tikrųjų yra situaciją. Aš norėčiau, kad nebūtų pamirštos aukos. 75 metai praėjo ir dabar reikia pabrėžti, kad frankistai atėmė laisvę ir gyvybės iš milijonų žmonių. Ačiū, brangus kolegos, brang... ponas ir pansinis nėra, pono Fazinį nėra, dabar ponas Migalskis. Tego, o czym mówiła pani Zaborska, znaczy o... o, o... Ačiū. Aš norėčiau e, prisiminti ponios Zaborskos žodžius. Taigi Lukašenka, diktatūra e, Baltarusijoje. Per pastarąsias dvi dienas buvo išlaisvinti du politiniai kaliniai. Pane Tikao mano, kad tai yra puikus žingsnis tačiau ES parodė, kad Baltarusijos režimas yra vertinamas pagal visus rezultatus. Mes neturime pamiršti, kad yra dar daugiau politinių kalinių Baltarusijos kalėjimuose. Europos parlamentas, visa Europos sąjunga kartais e, e, yra per švelnus. Kartais mes žengėme į priekį o, ir žengėme atgal tris žingsnius. Mes turime būti nuoseklus. Ačiū kolega Migalski, kolega Margantį. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę buvo tam tikrų keistų, mano nuomonė, įvykių. Jie yra labai pavojingi. Italijoje pseudo mokslininkai e, prisidengia Europos pripažinimu, nori uždrausti, kad būtų skaitoma dieviškoji komedija. Dantės kūrinys amžių, amžius milijonų žmonių yra vertinamas. E, per daug jų nuomonę rasistinių, islamofobinių ir antisemistinių dalykų e, toje e, knygoje yra, todėl reikėtų peržiūrėti ir uždrausti. Buvo siūloma išbraukti kai kuriuos tradicinių patiekalų pavadinimus, kad nebūtų užgauti kai kieno jausmai. E, tai yra mūsų šaknių, šaknų paneigimas, kad pataikautumėm tai, kažkokiams kitoms kultūrams. Bet jeigu nukirsime medžių šaknis, tai medis žus. Taip ir Europoje atsitiks, jeigu panaikinsime skultūrą. Ačiū, ponė Margantį, ponė Matijas. Ačiū, pirmininkė. Portugalija praeitą savaitę balsavo uh, už fiskalinę sutartį. Tai kai balsavo vyriausybė, atspindi dešimtmečiais besiklošiusią situaciją, tačiau mūsų pozicijos tai neatspindi. Valdančioji frakcija susilaikė, kiti balsavo teigiamai. Portugalų parlamenta, e, parlamentas sutiko su tokiu pažeminimu. Pirmas sutiko su tokiu pažeminimu. Pinigų gale jau nebeatsižvelgia į piliečių valią. Nereikia, kad tokia situacija testusi toliau. Ačiū, kolegijai Matijas. Kolegos Obermajer nėra. Ponas Revelinį, prašom. Ačiū, pirmininkė. Italijoje situacija rimta. Europa taip pat krizėje. Europos, italai darbų, darbininkai nesupranta Europos. E, užsidarinėja įmonės ir atsidarinėja įmonės tose kraštuose, kur darbo jėga pigesnė. Nesuprantame, Euro, nesuprantame Europos, kai bankas e, maž, mažus arba vidutinius kreditus teikia, Europos nebesuprantame, kodėl. E, dar ir dėl to, kad technokratais keičiami e, išrinktieji. E, E, parlamentarai nesuprantame Europos dar ir dėl to, e, kad italai turi laikytis tokių žuvininkystės taisyklių, kurių neturi laikytis netrukus įstosintys Europą kroatai. Tie, kurie nieko bendro neturi su mūsų kontinentu, naudojasi mūsų ištekliais nuo ir per visą Europą jie tiesiog e, siaučia. Problema presupuselor zboruri și centre de. Dėkoju, ponė pirmininkė. Problema dėl CŽV skrydžių ir kalėjimų Europoje. Šis klausimas jau buvo iškeltas Europos parlamente. Labai svarbu, kad tie klausimai būtų keliami. Kova su terorizmu svarbu, tačiau tai negali būti svarbiau negu žmogaus teisų gynyba. Ir svarbu tinkamai vertinti ir pasmerkti piknaudžiavimą šito dalyko. Kaltinamos yra kai kurios valstybės be jokių įrodymų. Rumunija nulatos buvo kaltinama sakant, kad ten buvo CŽV kalėjimų, tačiau įrodymų nepateikta jokių. vyksta vykę vidiniai tyrimai, rodo, kad tokių sulaikymo centrų, CŽV sulaikymo centrų nebuvo. Kitaip tariant, ieškoti tiesos reikia nekaltinant e, kitus, tačiau remiantis objektyvę informaciją. Objektyvi informacija rodo, kad Rumunijoje tokių kalėjimų nebuvo. Pirmininkas, ačiū. Kolega Enčių, prašau. Ponas Galakės, tiksliau. Dėkoju. Kompakt sustarimo pasirašymas yra svarbus dokumentas Europos Sąjungai ir Airijai. Pakankamai ilgą laiką buvo uh, taikomos įvairios taisyklės, kurios buvo taikomos finansų tarnyboms, o dabar yra priimtas naujas paketas, kurį siūlo Europos Sąjunga. Eurozona įgis daugiau svarbos. Jeigu nebus užtikrintas euro stabilumas, tai tada bus iš tikrųjų labai sunku e, sulaukti ekonomikos augimo. Finansinis stabilumas yra būtinas dalykas darbo vietoms kurti ir tie, kurie ratifikuos šį paketą, turės prieigą prie Europos stabilumo mechanizmo. Tai yra labai svarbus dalykas, ypatingai aktualus Airijai, kad būtų galima vėl grįžti į tarptautinės finansų rinkas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolegai Kalager, dabar žodis kolegai Tavarės. Obrigado, Ačiū. Dėja, Gvinėjo Bisau liūdnai kovoja, e, kartojasi realybė. Visus puldinėje kariškiai. Jie siekia savų tikslų. Gvinėje Bisau naudojama narkotikų priekeivių ir juos remia kariškiai nesilaikoma įstatymų. O ką daro Europos Sąjunga? Europos Sąjunga, Sąjunga iš Gvinėjos Bisau išsiuntė savo misiją, o nusintė savo misiją, tačiau tai buvo, išsiuntė, tačiau tai buvo didžiulė klaida. Situacija dar labiau pablogės, situaciją sunku pataisyti, labai E, aktyviai vyks narkotikų priekyba ir mūsų strategija niekaip neapibriešta, nėra nuosekli. Tad norėčiau kreiptis į Gvinėjos žmonės, kurie nori taikos, kurie nori savo šalį atstatyti. Ačiū, e, kolegė Tavarš. Dabar kolega Čanečki. Pone pirmininkė, gerimus ponius ir ponai prieš trejus metus. Lenkų lėktuvas nukrito. Šiame lėktuve buvo ne tik Lenkijos prezidentas ir kariuomenės vadas, bet ir kiti žymus asmenys Ir dabar dviejus metus šis nukritęs lėktuvas yra Rusijoje. Rusija nenori atiduoti Lenkijai šio lėktuvo nuolaužų bei juodųjų dėžių. Nesuprantama, kad 21 amžiuje negalima išsiaiškinti tokios tragiškos katastrofos priežasčių. Aš norėčiau, kad ES paremtų šios, šios nelaimės tyrimą. Ačiū, kolega Černecki. Panas Petinas jums žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, Londone yra prarandamos darbo vietas dėl ES teisės aktų, dėl cukraus ra, e, rafinavimo nuostatų. Tai būtent dėl atitinkamų kvotų ES negalima įsigyti cukraus, cukraus žaliavos. Tačiau, žinoma, leidžiama pasaulio rinkoje remti, e, įsigyti žalvinio cukraus. Aš norėčiau, kad komisijos narys pasistengtų, kad ši problema būtų iš, išspręsta. Iki šiol į mano e, prašymus ir klausimus nebuvo atsakyta. Ir dabar skurdžiausia Londono vietose e, netenkama darbo vietų. Aš manau, kad mes turėtume rasti bendrą sprendimą, kaip e, išspręsti šį kvotų klausimą. Ačiū kolega Betanai. E, Kolegas Sandegardas, jums žodis. Dėkoju. Norėčiau kreiptis į Jūs, pirmininkė. Jau 60, 79 dienas Abdullah Kavaja e, paskelbęs bado streiką kalėjime, jis e, priešinasi karaliaus diktatūrai, taip pat kankinimams ir įkalinimui. E, ką jis padarė? Jis kovojo už demokratiją ir žmogaus teises. Ne smurto priemonėmis, o žodžių ir taikiamis priemonėmis. Po 79 dienų bado LKOje beveik miršta, tad e, tas neturi įvykti, jo, mūš, jo kova turi tapti mūsų kova, dėl to prašau pirmininkė pasirūpinti, kad Bahreino karaliui nus, nu, nusiųstumėm žinę, kad Gauoje būtų išlaisvintas. Kiekviena diena svarbi, galbūt rytoj jau bus per vėlų. Ta kolegė Kelly. Ačiū kolegai Sondegard. Ponas Keliai, dėkoju. E, aš norėčiau iškelti atvejį airijos piliečio Michael Wire, kurį nužudė, uh, jis buvo nužudytas prieš trejus metus, jis buvo nušautas trys šūviai nugarą. Bolivijos administracijos struktūros davė tokius nurodymus. Nepaisant tų praėjusių trijų metų ir toliau nenori Bolivijos administracija vykdyti reikiamo tyrimo, turėtų būti vykdomas tarptautinis tyrimas. Praėjusią savaitę e, mirusios sesuo kreipėsi į mus, kreipėsi į parlamentą, laukiama iš ponios Ešton konkrečių žingsnių, kad būtų paremt tas jų siekis Bolivijos atžvilgių, kad būtų atliktas tyrimas ir Bolivija sulaukia kasmetinės pagalbos iki 24 milijonų eurų. Tuo būtina pasirūpinti, būtina, kad būtų, jie būtų priversta atlikti tyrimą. Dėkui. Ačiū kolegai Kelį. Pone Kostelo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sulaukiau daug pranešimų dėl e, smurto ir, ir, ir, ir, ir, ir įvairiausių kitų, kurie yra susiję su narkotikų prekeivių šeimos nariais. E, dabar daugiau negu 9 Tūkstančiai pranešimų ir skundų e, yra sulaukusios policijos kompetentingos tarnybos, kur pranešama apie nukentėjusius narkomanų artimuosius šeimos narius. E, svarbu, kad tie žmonės galėtų sulaukti tinkamos pagalbos, svarbu, kad būtų įdėkta uh, E, e, numatytos tinkamos paslaugos kovos su narkotikais plane, kad būtų galima sprendti tą problemą, kuri regis yra aktuali visos ES metu. Dėkoju. Ačiū kolegijai Kosteliu. Tremusai Valsen, prašau. Moltes gracias, senor president. Dier... Dėkoju, pirmininkė, brangus kolegos. Vakar buvo e, išleistas. Nu, Argentina nusprendė nacionalizuoti ATF. E e, ir dabar Argentina taps pačia didžiausia kompanija Valstybė iki šiol turėjo 51 procentą akcijų, dabar apsolieka žymiai mažiau anksčiau turėtų akcijų. Tai yra įmonės teisės pažeidimas, tai taip pat yra investuotojų teisų didžiulis pažeidimas. Argentina tuo, po to sprendimų grįžta labiau į Kubos ir Venezuelos politinę liniją. Norėčiau, kad Europos e, komisija ir taryba imtųsi reikiamų žingsnių ir kad būtų remiami investuotojai Argentinoje reikėtų, ko gero, prekybos darybose padaryti pauzę ir numatyti priemonės ir mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti, kad daugiau tokios patirties ateitie nebepasikartotų. Ačiū kolegai Tremosai Balsels. Dabar kolega Kryso Vėlos, prašau. Με αφορμή την ε, σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μείωση των Εξοπλισμών, ε, θα πρέπει να διδαχτούμε από τα λάθη τα οποία έκανε η Ελλάδα iš tiesų mes turime pasimokyti iš klaidų, kurias padarė Graikiją 1974 e, metais. Iki pat 2011 metų Graikija išleido 180 milijonų eurų kariniams programams. Nors e, iš esmės tos e, karinės programos buvo mažinamos, tačiau Graikija tapo penkta didžiausia uh, E, ginklų eksportuotojai pasaulyje po Kinijos, Indijos, Pietų Karibijos ir po Arabo, Junktinio Arabo Emirato. 2007 metais ir po to Graikija e, importavo Vokietijos ir e, Prancūzijos pagamintus ginklus. Ir manau, kad iš tų klaidų turime pasimokyti. Pirmiausia, didžiosios pramonės įmonės gauna didžiulę paramą iš pagalbos programų iš vystimosi programų. Ir dabar buvęs e, Graikijos gynybos ministras Sakatopulo buvo suimtas už savo veiklą. Ačiū, kolega Visogėlaš, kolega Lošovič. Kolega, prašome kalbėti mikrofoną. Neseniai mes kalbėjome apie asociacijos susitarimus su Armenija ir Azerbaidžanu. Mes mm, šiame kontekste norėtume prisiminti Iraną, kuris taip pat yra netolimas mums. Dabar vyksta Stambule dėrybos ir tikimės, kad Iranas sieks kompromiso dėl savo atominės programos. Bet to noriu atkreipdėmėsi tai, kad Rusijos armija vis dažniau pasirodo pietų Kaukaze. Ir Irane turėtų būti uždrausta sodrinti uraną, kad jis nebūtų panaudotas karinėms reikmėms. Be to, mes norėtume kad šią situaciją nepasinaudotų, pavyzdžiui, Rusija ir, sakykime, įvestų karinės pareigas į Pietų Kaukazą. Ačiū, kolega Vlašovič, kolega Bratkovskis neatėjo. Todėl sutikiu žodį kolegai Patimo. Grazie, Presidente. E, io volevo ricordare. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau priminti, kad šią savaitę Vašingtone nemažai atstovų e, pilietinės visuomenės ir politinių veikėjų susitiks ir paprašys Obamos išlai, išlaisvinti penkis kubiečius, kurie buvo sulaikyti Floridoje 98 e, metais. Jie buvo sulaikyti kaip e, šnipinėję prieš Ameriką, nors niekas nebuvo įrodyta. Jie buvo teisiami labai nepalankiomis sąlygomis ir buvo nuteisti labai didelėmis įkalinimo bausmėmis. Junktinės tautos paskelbė, kad e, procesas niekinis, nes nebuvo uh, Nu, deramai užtikrinta gynyba. Europa, Amerika buvo labai kritikuojama dėl to, kaip tie penki kaliniai yra, kaip su jais yra elgiamasi. E, šiandieną vis, visi teisingumo lygiai praeiti, šie kubiečiai įkalinti jau 14 metų ir Obama galbūt galėtų kaip nors šį e, dalyką išspręsti. Labai ačiū, pane Miranda. Ačiū, pirmininkė. Saugoti bio įvairovę yra viena iš ES užduočių, vienas iš tikslų. Šis tikslas nebūtinai būna pasiekiamas. Galicijoje lygiai ta pati situacija - 6000 hektarų šiais metais patyrė gaisrą. Tai yra tokie plotai, e, kurių vertė tiesiog neįma, neišmatuojama. Vienas iš pagrindinių e, Atlanto vandenino miškų e, čia auga Europoje, todėl ES prašome, kad būtų imamasi atitinkamos politikos prieš gaisrus E, kad būtų kuriami planai, kaip išsaugoti ir e, to, tas ekosistemas. Mes norime, kad ateityje mūsų šalis būtų, šalis būtų žalios. Ačiū poniai Mirandai, pono Mairio nėra. Taigi ponui Zanoni žodis. Dėkoju pirmininkė norėčiau atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį į tai, kas gali atsitikti Kancilio miške, kuris yra tarp Venecilijos ir Kempiolijos. Šis miškas yra saugomas e, Ven Venecijos e, ir pirmą kartą per šimtą metų ten bus leista medžioti elnius, nes e, to norėjo Friul regiono, e, regionas. E, taip pat bus medžiojamos ir neščios elnių patelės, lyg tai būtų specialiai kažkokia tai skerdimo programa vykdoma dabar um, valdžios atstovai uždega žalę šviesą tokiam žudynėms, tad reikėtų, kad ES užtikrintų um, bio įvairovės um, direktyvų laikymasi, o visi valdžios atstovai, kurie imasi tokių žingsnių, būtų baudžiami. Ačiū, ponė Cuber. Dėkoju, ponė pirmininkė situacinė ir ekonominė padėtis Portugalijoje nuolatos blogėja. Gyvenimo sąlygos pasiekia nepa, nepakeliamą lygį. Europos komisija e, yra trejato diskusijų narė ir Europos komisija mano, kad Portugalija eina teisingų kelių, tačiau apie ką mes kalbam? Ar nedarbas ir toliau auks. Jau dabar jis siekia 15 procentų, 200 tūkstančių darbo vietų bus prarasta 12-13 metais. Vis daugiau portugalų gyvena žemiaus skurdo ribos. Ar tai, pasak komisijos, reiškia, kad einama teisingų kelių? E, šeimų vartojimas 2012 sumažėjo darbo užmokestis išaldytas. Ar tai irgi reiškia, kad eidama teisingų kelių? Buvo privatizuotos sveikatos paslaugos. Žmonės nebeturi kaip nusipirkti maisto produkto, tai irgi įmas teisingų kelių. Pirmininkas dėkoju, paskutinė kalbėtoja yra ponia Ojuland, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad yra derina, deramasi dėl 20 milijonų eurų e, dėl sklypo Paryžiuje. Irano administracija dėl to derasi. Ten e, e, Kremliaus, tiksliau, administracija dėl to derasi. Ketinama statyti ortodoksų cerkvę. Rusijos valstybė yra numačiusi bažnyčių statybų programą, kuria apima 200 bažnyčių, programa apimtų 10 metų laikotarpį. Tai yra valstybės ir bažnyčios savokiško susijungimo programa. O mes manome, kad bažnyčia demokratiškoje valstybėje turi būti atskirta nuo valstybės. Visiems piliečiams turi e, būti suteikta galimybė, sakoma, atlikti išpažinti pauksytis ortodoksų bažnyčios kupolais. Mes e, manome, kad tai yra e, ambivalentiška Putino politika e, užsienio politikos srityje. Ar nebus pradėtos tokios atybos ir Europos Sąjungoje? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas posėdis prasideda rytoj 9 val. tęsis iki 14.